Pranešimo trumpas pristatymas 2008 m. konkurencijos politikos tema. Noriu pasakyti, kad kalbės tik tu kalbėtojai, ponia Intelt ir ponas Barnier. Tikiuosi, kad po to neatsiras 30 kitų kolegų, kurie norės pasisakyti spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Žodis, ponė Intveld, prašom. Pone komisarė, gerbiami kolegos. E, įskaitant ir tuos, kurie palieka salę. Ekon komitete šis pranešimas buvo priimtas, tai yra bendrų pastangų rezultatas. Tas pastangas jau visos politinės frakcijos, dėkoju visiems šešėlinėms pranešėjams, kurie dar yra salėje, na bent jau tiems, kuriuos dar matau salėje. Visiems noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Mes džiaugiamės tuo, jog buvo pabrėžiami vartotojų interesai. Pone Krūs atliko puikų darbą iškeldama vartotojus į konkurencijos politikos centrą. Mes pasitikime komisaru Almūnė, manydami, kad ir jis elgsis taip pat. Pirma, susitarimai tarp įmonių. Mes kalbėjome ilgai šiuo klausimu. Efektyviausios sankcijos, baudžiamosios sankcijos, visa tai buvo aptarta, tačiau prieš leidžiantis į detalės norėčiau priminti, kad geriausia garantija įmonėms išvengti sankcijų yra nes, ne, nedalyvauti susitarimuose. Nes jeigu manai, kad esi gudresnis už konkurencijos priežiūrą vykdančias struktūras, tai kenki vartotojui. Tad sveikiname tą tvirtą komisijos požiūrį, kovojant su antikonkurenciniais veiksmais. Manoma, kad sankcijos turi tarnauti tam, kas nesilaiko taisyklių ir ypatingai skaudžiai turėtų baudžiami pasikaltusieji pakartotinai. Baudos yra visiškai efektyvus dalykas, tačiau jų ne visada pakanka. Tad mes kviečiame komisiją pateikti siūlymus, kad ta priemonių dėžutė būtų papildoma papildomomis priemonėmis, plačiau siekiančiomis priemonėmis. Mes norėtume kalbėti apie tokius dalykus kaip, kaip skaidrumas, individuali atsakomybė, trumpesnės procedūros ir nešališką teismą ir kad būtų galima kalbėti taip pat apie europinių programų vystimasi. Antras dalykas - valstybės pagalba. Esant ekonominiai kriziai, didžiuliai E, didžiulės sumos pagalbos valstybės buvo skirtos įmonėms. Kartais tai buvo būtina, tačiau neužmirškime, kad siūlyti valstybės pagalbą, suteikti pagalbą turi įtakos konkurencijai. Tai iškraipo konkurenciją, dėl to atsiranda didesnis valstybės įsiskolinimas. Ir būtent būsimosios kartos turės apmokėti šio pobūdžio sąskaitas. Tad mums tenka pareiga pagrysti e, kiekvieną išleistą centą Aš kvieščiau komisiją įvertinti iš naujo, kokias pasiekmes gali turėti valstybės pagalbos teikimas. Mes norėtume, kad atsirastų analizė susijusi su valstybės pagalba, ypač plėtojant taip vadinamą žalį ekonomikos atsigavimą. Mes norėtume, kad būtų pereita prie žinių ekonomikos, prie tvarios ekonomikos. E, ir svarbu išsiaiškinti, ar išleisti pinigai tikrai padėjo siekti būtent šių tikslų ir kiek buvo pasiekta šių tikslų, visais atvejais svarbu įvertinti. Labai svarbu išsiaiškinti, kokį poveikį turėjo valstybės pagalba finansų sektoriui ir kiek atsirado konkurencijos iškraipimo atveju. Dabar dėl tų vertikaliųjų ribų. E, žinome, kad gegužės mėnesį turi būti priimti sprendimai. Komisija pažadėjo, kad įtrauks Europos parlamentą į at, šių dokumentų rengimą. Paskutinė teksto versija dėja e, mus pasiekė gada vėlai, aš ką tik spėjau ją perskaityti, tekstą buvo sunku gauti oficialiais keliais. Tai nėra geras dalykas. Komisaras turėtų E, užkirsti kelią informacijos pateikimui į spaudą, nes tai žaidžia mūsų parlamentarų orumą. Na ir užbaigsiu pasakydama štai ką. Komisijos pozicija leidžia vykdyti tam tikrą diskriminaciją. Aš pasinaudojau savo pranešėjos padėtimi, pateikiau pakeitimą prašydama komisijos padėti ištaisyti, kadangi 21 amžiuje mes turime pirmiausia kalbėti apie vartotojų interesus ir juos ginti, įskaitant ir paslaugos teikiamas internetu. Taip pat reikia atlikti tyrimus dėl atskirų sektorių, pirmiausia dėl reklamos internetu. Mes nekartą klausėme, ar, kodėl komisija atsisako tai daryti. Atsakymo nesulaukėme iki šiol. Ir galiausiai, ponė komisarė, man, man buvo pasakyta, kad, man, kad aš turiu šešias minutės pasisakymui. Keturias regis, ne šešias. Bet leidžiu tęsti, sako pirmininkas. Jau beveik baigiau, sako kalbėtoja. Ir baigdama, ponė komisarė, norėčiau pasakyti štai, ką mes sveikiname komisaro Almūnijos pastangas įtraukti Europos parlamentą į atliekamą darbą, nubrėžti tolesnę konkurencijos politiką. Ekonomikos krizė aiškiai rodė, kad yra būtina užtikrinti konkurencijos politikos demokratinį legitimumą. Dokumentas, apie kurį aš kalbėjau, tiesiog, sakyčiau, buvo tokia klaida pasitaikiusi mūsų bendradarbiavimo keli. Norėčiau, kad Europos komisija iš tiesų Europos parlamentą įtrauktų, rengiant konkurencijos politiką, rengiant gairias. Mes lauksime nekantriausiai komisijos atsakymų. Ačiū. Barnier, ponas Barnie, penkias minutės. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš be abejonės. Nes kolegos ir draugio Almunijos vardu norėčiau padėkoti poniai Intvelt už jos pranešimą dėl 8 metų konkurencijos politikos. Tikrai nuoširdžiai dėkoju pono Vitekofer ir Bilan, kurie pramonės komiteto vardu ir vidaus rinko komiteto vardu, e, kaip pranešėjai, taip pat prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Komisija šiais metais na, pažymė, kad parlamento rezoliucijoje tikrai yra daug klausimų apimama. Ir ne tik tai pranešimas dėl konkurencijos politikos, bet ir pranešimas dėl kon, įmonių koncentravimuose. Na, yra du tikslai čia siekiami. Visų pirma, pagerinti, dar labiau pagerinti mūsų pranešimų, metinio pranešimų E, dėl konkurencijos e, visą turinį ir antra, tas, ta rezoliucija bus pagrindas mūsų tolesniam dialogui su parlamentu. Ir vėlgi, kaip sakiau, perdosiu ponui Almunė jūsų paskatimą dar toliau plėtoti šį dialogą su parlamentu. Be abejonės tas dialogas labai reikalingas visai politikos, visam geram politikos funkcionavimui, taip pat kalbant ir apie, tai tinka ir kalbant apie konkurencijos politiką. Konkurencijos dalykai sprendžiami bendro sprendimo prieimimo procedūros tvarka. Aš nesupratęs keisti sutarčių nuostatas dėl konkurencijos tokiu būdu, tačiau mes esame pasirengę e, svarstyti, ar bendro sprendimo prieimimo tvarka gali būti taikytina tam tikriems dalykams ir gal netgi toliau negu konkurencijos dalykai. Jūs taip pat žinote, kad ponas Almūnė jau sausio mėnesį paskelbė, kad parlamentas bus įlietas į visas teisėkuros iniciatyvas susijusias su šiuo klausimu. Ir taip pat komisija mano, kad dabartinė kom... krizė nereiškia, kad konkurencijos taisyklės galima kažkaip lengvinti ar užmerkti akis į koncentravimąsi. Dabartinė komisijos turima informacija leidžia spręsti, kad mes ir toliau turime e, būti labai griežti šio klausimu, bausti bet kokį konkurencijos iškraismą net ir krizės laikotarpiu ir tuo pačiu būti pakankamai atviri ir, lais, ir, ir e, na, lankstus tuomet, kai to reikia. Finansinės krizės laikotarpis yra ypatingas laikotarpis ir e, mūsų pranešime atsispindi kaip griežtai ir, ir veiksmingai komisija dingo, dirbo su savo tarptautiniais partneriais. Esminis šio pranešimo, 9 metų pranešimo klausimas bus būtent skirtas konkurencijos, kon, konkurencijos klausimų krizės kontekste. Pranešimas turėtų būti patvirtintas na, antrajame E, šių metų pusmetyje. Pone Intvelt, jūs taip pat sakėte, kad kalbėjote apie tuos vertikalius apribojimus ir kalbėjote apie pakeitimo projektą su tuo susijusiu ir komisija tikrai mano, kad galima bus čia rasti tinkamą balansą, protingai pagrįstą pusiausvyrą ir susitarti dėl produktų perpardavimo, kuomet kalbama, ar, ar, ar būtų kalbama ir apie produktų pardavimą na, fiziškai pardavimo punktuose ar e, internetu, elektroniniu būdu. Tačiau vis tik tai e, turime turėti galvoje, kad patvirtinti, sertifikuoti platintojai turi teisę platinti savo produktus, atstovavimus produktus e, internetu. Taigi reiškia, kad visas šitas siūlymas prisideda prie e, komisijos politikos platinti, skatinti priekybą internetu ir visą veiklą internetu. Dabar perintime, pirmininkas sako, prie kačioj procedūros. Karteliai egzistuoja ir aš žinau, kad Airijoje ypač žemės ūkio ūkiją. Mm, žmonės mano, kad kartelė yra neblogai, todėl kad iš mūsų yra labai daug eksportuojama galvijų, gal, eksportuoti darosi sunku ir mm, kainos po truputėlį kyla ir paskui staiga krenta, aš turiu omeny supirkimo kainas, Ir Britanijoje aš žinau, kad e, nuo 50 iki 100 e, padidėjo kaina. Ir aš labai tikiuosi, kad komisijos narys Almūnija sugebės imtis priemonių, kad tokie karteliniai susitarimai nebegaliotų. E, ačiū pirmininkė. Aš net neklausiu, kiek jūs man duodate minučių, aš kalbėsiu vieną minutę. Ir labai aš labai norėčiau padėkoti e, jums ir komisijos nariui. E, už tai, kad mes nagrinėjame apskritai šitą dalyką. Man atrodo, konkurencijos politiką kontroliuoti reikia. Ir aš labai džiaugiuosi, kad komisija pirmą kartą net uh, atskirą skyrių parengė. Tai yra skyrius dėl konkurencijos skatinimo ir Europos komisija konkurencija užsijima per mažai ir iš tikrųjų valstybės pagalba yra labai svarbis rytis ir 2008 metais jau aiškiai prasidėjo apie tai kalba ir dabar pranešime aiškiai matyti, kad komisija yra pasirengusi padaryti tvarką. Labai svarbu yra pagalvoti apie smulkės ir vidutinės įmonės, todėl kad šios įmonės labiausiai kenčia nuo karalinių susitarimų ir nuo vertikalių priemonių. Bet aš manau, kad kai kas dar yra tiesiog per anksti. Ponas Sančias Pesėdau. Šitas pranešimas dėl konkurencijos politikos, dėl kartelių ir taip toliau. Ir žinoma, kalba yra ir apie baudas, kalba yra ir apie bausmes. Ir energetikos sektorius taip pat patiria šitos visus neigiamus reiškinius. Ir mes turėtumėme būtinai ištaisyti iškraipimus, kurie atsiranda dėl valstybės pagalbos. Ir turėtų visi turėti vienodas sąlygas ir automobilių pramonė, ir maisto pramonė, ir ypač pieno pramonė. Ir labai džiugu, kad parlamentas atkreipė dėmesį šitos problemas ir aš tikrai paremsiu pranešimą. Pirmininkė, gerimas komisarė, gerimi kolegos. Kaip šešėlinis pranešėjas, pirmiausia noriu pasveikinti kolegiją Sofiją Intveld, parengusi puikia ataskaita. Manau, kad pranešime labai aiškiai akcentuotos tos rytis, į kurias e, komisija turėtų atkreipti didelį dėmesį. Visų pirma, tai valstybės pagalbos priemonių kontrolė krizės metu europos komisija suteikė galimybę valstybėms narėms e, išskirtinai taikyti valstybės pagalbos priemones. kadangi tokios priemonės buvo teikiamos paskubomis komisija privalo ištirti ar tikslingai šios priemonės buvo panaudotos ir ar jos buvo produktyvios ar krizė nesukėlė protekcionistinės valstybių narių reakcijos nes protekcionizmas ir bendrosios rinkos susiskaldymas yra žalingas konkurencijai ir tik silpnina europos sąjungos padėtį pasaulinėje ekonomikoje taip pat džiaugiuosi kad pranešėja atsižvelgė į itre komiteto nuomonę dėl es energetikos vidaus rinkos problemų o ypač kad neįmanoma užtikrinti šios rinkos konkurencingumo ir bendro veikimo kol egzistuoja energetinės salos ir kol nėra tarpusavyje sujungtos ir tinkamai veikiančios energetikos infrastruktūros. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση έληξε. Ψηφοφορία την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί αύριο, 3η, 9 Μαρτίου 2010, από 9 με 1. Kitas posėdis vyks rytoj, kovo 9 dieną antradienį, nuo 9 iki 13 valandos, paskui nuo 15 iki 19.30 ir paskui iki vidurnakčio. Diskusijos šiandien yra baigtos, visiems linkiu labos nakties.